Tvarkė toliau svarstysime ponios Geringede Odenberg pranešimą dėl peticijų komiteto veiklos 2014 metais. Pone e, Odenberg, jūs keturias minutės. Ačiū, pone pirmininkė. Šiandien balsuosime dėl galutinio pranešimo projekto parengto dėl peticijų komitetų veiklos 2014 metais. Aš nuo 2004 metų dirbu prie peticijų komiteto klausimo ir dešimt metų stebiu viską, kas vyksta ir matau tiesioginius ir netiesioginius e, to komiteto atliktų darbų rezultatus, jų poveikį teisės aktams Europos Sąjungoje. E, peticijų komitetas ir gautų skundų skaičius e, turi tiesioginį ryšį su tuo, kas vyksta valstybėse narėse. Gauname daug peticijų, daug skundų, kurio, kurie yra susijęs su blogu ES teisės aktų taikymu. E, pirmininkė, prašyčiau nekalbėti pašalinėmis temomis. Aš turiu keturias minutės, sako kalbėtojai, ir norėčiau jas tinkamai panaudoti. Tad peticijų skaičius aiškiai rodo, kad ES piliečiai vis labiau suvokia tai, ką daro ES ir jie žino, kad gali teikti peticijas skundus Europos parlamentui. 2013 metais mes pasiekėme piką pagal peticijų skaičių, nes nuolatos augo tų peticijų skaičius lyginant su ankstesniais metais. 2014 metais šiek tiek sumažėjo gautų peticijų skaičių. Statistika rodo, kad 2014 Europos parlamentas gavo 2714 peticijų, tai yra 6 procentais mažiau negu 2013. Be to, 2014 metais mes 1800 E, daugiau negu 1800 peticijų bankim nagrinėti, lygdant su 13 metais 10 e, procentų mažiau. Tačiau dar tebe lieka problemų, nes per nelik ilgai peticijos nagrinėjimus turime viską padaryti, kad kiekviena iš peticijų galėtų būti išnagrinėta kuo greičiau, kad galėtume rasti kuo greitesnius ir efektyvesnius sprendimus. Tikiuosi, kad naudojant naujas e, informatikos technologijas, mūsų kontaktai su piliečiais bus dar tikslesni, tikslingesni ir problemos galės būti sprendžiamos dar efektyviau ir greičiau. Naujas interneto portalas, kurį 2014 buvo pradėtas naudoti ir e, ten sudėtos krūvon yra anksčiau naudotos programos. Piliečiai gali elektroniniu būdu siūsti savo peticijas dabar ir jie gali stebėti įvairius nagrinėjimo etapus, jie gali pateikti savo peticijas elektroniniu būdu, gali pridėti papildomus dokumentus, gali stebėti kitus etapus ir gauti informaciją, kuri jiems siunčiama automatiškai elektroniniu paštu, kai tik keičiasi tos peticijos statusas, kai tik yra naujienų. Vis dažniau, e, tai yra 80 procentų 2014 metais peticijų buvo pateiktos elektroniniu paštu, 2013 šis procentas siekia e, 5 procentais mažiau. Savo pasisakymo pabaigoje norėčiau padėkoti visiems deputatams, kurie įsitraukė į šios darbus peticijų komitete, kurie dirbo rengiant šį pranešimą. Jų dėka turime išsamesnį pranešimą, kuris atspindi peticijų komitetų veiklą. Ir dabar lauksiu jūsų kolegos pasisakymą. Ačiū. Na taip, suteiksime žodį iš pradžių komisijos atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, komisija sveikina ponios Geringerdė Udenberg pranešimą kuriame pripažįstamas komisijos vaidmuo, e, padedant peticijų komitetui nagrinėti peticijų autorių keliamus klausimus. 2014 iš 790 priimtų nagrinėjimų prašymų daugiau nei 600 buvo perduoti komisijai. Komisija pritarė išreikštai pranešime nuomoniai, kad tarp peticijų komiteto ir komisijos susiklostė geri darbiniai santykiai. Komisija sveikina įdėktą, komiteto įdėktą kruopštesnę atrankos procedūrą e, pagal kurią nusprendžiama, kur institucija geriausiai gali atsakyti į peticijoje keliamą klausimą. Tačiau komisija nepritarė pranešime išdėstytai pastabai, kad, galim, kad galima numatyti tam tikrus apribojimus nagrinėjant peticiją arba kad komisijoje būtų bandoma užbaigti peticijos nagrinėjimą, neišsiaiškinus iki galo keliamų klausimų. Komisija norėtų patikinti parlamento narius, kad jie atsako į visus e, peticijų komiteto prašymus, kurie atitinka komisijos kompetencijas ir e, bando suteikti visokiojopą pagalba komitetui jo darbe. Jokių procedūrinių apribojimų nėra numatyta peticijų nagrinėjime. Tačiau gali būti tokių atvejų, kai komisija negal, negalės suteikti e, išsamaus atsakymo į peticijos klausimą, jei ji nebus kompetitinga tais klausimais. Tokiais atvejais komisija informuoja, atitinkamai informuoja komitetą apie tokius atvejus. Bet koks sprendimas užbaigti peticijos nagrinėjimą priimamas pačiame komitete. Pranešime komisija raginama e, siūsti savo atstovus į, komisijo, į komitete vykstančias diskusijas ir siūsti kiek įmanoma aukštesnio rango pareigūną. E, Šiuo aspektu komisija norėtų patikinti komitetą, kad ji visada siunčia kompetitingus stovus pareigūnus, kurie geriausiai išmano svarstomus komiteto posėdėje klausimus. Ir iki šiol komisija nėra sulaukusi jokių uh, E, pranešimų iš komiteto narių ar sekretoriatų, kad komisija buvo netinkamai ar netinkamų lygio atstovaujama posėdžiuose. Dėl pranešime raginamo, ra, esančio raginimo perkelti ES teisę, komisija norėtų priminti, kad ji aktyviai veikia e, spręsdama netinkamo ES teisės aktų perkelimo atvejus ir e, imasi veiksmų pagal pažydimų nagrinėjimo procedūrą. E, remiantis geresnio reglamentavimo darbo atvarkė, komisija ėmėsi prevencinių veiksmų dėl ES teisės aktų tinkamo įgyvendinimo, kai dėl informacijos apie e, peticijos e, patirčių nagrinėjimą ir susijusių pažeidimų nagrinėjimą ir tokios informacijos viešinimą, noriu informuoti, kad tokia informacija jau yra skelbiama ir viešai prieinama. Europos komisijai patikėta, uh, e, sutarčių, patikėta sutarčių sergėtojos vaidmuo, taip pat nagrin, ir nagrinėjant peticijas, kurias jį gauna iš parlamento. Komisija e, skelbia informaciją apie pažydimų nagrinėjimą, teikia ją parlamentui laikydamas įgaliojančio susitarimo ir atskleidžia pažeidimo nagrinėjimo detalės ir taip pat e, ir tuos apie, skelbia ir apie atvejus, kurie parodami nagrinėjimui teismui. Informaciją apie tai galima rasti komisijos domenų bazėje Europą. Be to, komisija šiuo metu nagrinėja būdus pagerinti e, nagrinėtų atvejų atsekamumą e, tų atvejų, tų peticijų, kuriuos e, komitetas, parlamentas perdoda komisijai. Toliau, kaip komisija interpretuoja pagrindinių teisių hartijos 51 straipsnį? Šiuo klausimu komisija norėtų priminti, kad, tai ati, kad ji laikosi Teisingumo teismo jurisprudencijos šiuo klausimu. Dėl pranešime esančių pastabų dėl Europos piliečių iniciatyvų komisija toliau deklaruoja, kad yra įsipareigojusi. Ats užtikrinti, kad iniciatyvų procedūra galiotų ir kad ji egzistuotų ir kad ji, jos potencialas būtų išnaudojamas. Komisija gyvendina ir toliau gyvendins reikalingas priemonės, kad užtikrintų šios priemonės e, geresnį veikimą, laikydamas įgaliojančių nuostatų, draugė su parlamentu, kitomis es institucijomis ir susijusiomis organizacijomis. Komisija yra suteikusi parlamentui išsamesnį informaciją šiais klausimais plenarinėse diskusijose, kurios vyko 2015 m. spalio 26. Komisija svarsto naujus tolesnius veiksmus šioje srityje, kuriuos gyvendintų minėtose srityse, gyvendindama Europos piliečių iniciatyvos e, rezoliuciją. Tačiau, kadangi nuo reglamento įsigaliojimo praėjo tik trys metai, dar per anksti pradėti teisės akto peržiūrą. Bet komisija toliau dirbs 2016 tam, kad įvertintų tokios peržiūros būtinybę vėliau. Dabar pereinu prie raginimų išsakytų komisijai įgyvendinti ombudsmenės rekomendacijas bei atsižvelgti į peti komiteto nuomonę dėl TTIP partnerystės dėrybų. Šiuo klausimu komisija e, sieks maksimal, maksimalaus skaidrumo, kai tik tai įmanoma, tuo pat metu nepažįsdama konfidencialumo reikalavimai, kurie yra būtini vykdant dėrybas. Nemažai ombudsmenės rekomendacijų jau įgyvendintos arba yra įgyvendinamos. Komisija išnagrinėjo piliečių iniciatyvą dėl TAIP partnerystę pagal ES sutarčių 11 straipsnį, bet ji jos neužregistravo, nes 2011 e, reglamente išdėstytos sąlygos ir reikalavimai nebuvo tenkinti. Komisija sveikina komentarus dėl piliečių iniciatyvos svarbos ir ji toliau teiks informaciją apie e, dalyvavimo, dalyvavimą Europos demokratijoje, apimant ir piliečių dialogą valstybėse narėse, siekdama šio tikslo komisija nuosekliai e, remia piliečių programas. Vykdydama jai patikėtas pareigas, komisija stiprina Europos piliečių dalyvavimą ir įsitraukimą į Europos sprendimų prieimimo procesą. Galiausiai komisija dėkoja komitetui už jo paramą Solvit portalui komisija sutinka, kad Solvit portalas turi būti toliau plėtojimas ir dirba draugė su narėmi, valstybėmis narėmis iš, išplėtoti visą Solvit potencialą. Užbaigdamas noriu patikinti parlamentą, kad komisija yra pasirengusi ir toliau e, tvirtai bendradarbiauti su parlamentu peticijų srityje. Tai yra Europos pilietybės pamatinis akmuo ir viena pagrindinių teisių numatytų pagrindinių teisių hartijoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū iš karto e, frakcijų atstovai. Dabar ponas Bekeris EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Peticijų komiteto metų ataskaita patikė mm, sėkmingo darbo, kurį dirbo kolegos tame komitete mm, vaizdą. Turiu keletą klausimų dėl paties pranešimo. Europos Sąjungos generalinio sekretariato pateikta ataskaita turėtų būti mm, greita reakcija į piliečių peticijų srautą. Veiksmingesnis komitetų darbas turėjo padidėti, o Europos teisingumo teismo vaidmuo yra pabrėžiamas, taip pat komisijos vaidmuo kaip sutarčių saugotojos faktų rinkimo misijos, kurios naudojamos politinės propagandos tikslais, ypač prieš rinkimus. Visą tai turi būti įtraukta į pranešimą. Tikriausiai jūs tiksliai su tuo visiškai nesuprantama, kad pranešėja neparodė noro bendradarbiauti. Aš buvau pranešėjas EPP frakcijos randu, tačiau niekarto su pranešėja nepavyko pasikalbėti. Aš noriu padėkoti pranešėjai už tą faktą, kad politinių frakcijų koordinatoriai galėjo prisidėti prie e, pranešimo rengimo ir galėsime prasmingai balsuoti šiandien. Man, manau, kad mūsų užduotis pirmiausia yra ginti piliečių interesus ir norėčiau paprašyti visų plenarinėje sesijoje balsuoti už pakeitimus, ypač už tos, kurios minėjau, tam, kad mes iš tikrųjų užtikrintume paslaugą, paslaugos teikimą piliečiams. Tikiuosi, kad e, dauguma balsuos už šį pranešimą. Toliau Kabezon Ruiz, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. E, didesnis demokratinis spaudimas atsiranda, kuomet dalyvauja piliečiai procese. Peticijų komitetas turėtų būti vienas svarbiausių priemonių to siekiant. Kaip jau sakiau, e, kaip sakyta, buvo gauta daug peticijų 2014 metais. Komisija nagrinėjo nemažai iš jų. Mes turime pareigą tinkamai reaguoti, tinkamų laikų ir tinkamą formą į tas peticijas, todėl norėčiau, kad visas parlamentas dalyvautų šiame darbe. Žinoma, komitetas, kurį atstovauju, turi siūsti aišku signalą, kad Europos institucijos turi remti Europos. Todėl dar kartą norėčiau paraginti komisiją steigti tokius komunikacijos kanalus, kur, per kuriuos būtų aiškus, aiškios e, visų e, pareigos. Ponas Marijas, ačiū. Peticijų komitetas yra institucinis organas, per kurį Europos piliečiai gali siekti jų interesų apsaugojimo ir teisingo teisės aktų įgyvendinimo. Tai tapo ir tam tikrų dialogų tarp e, įvairiausių ligmenų valdžios organų ES ir piliečių. E, kai kurie svarbesnių e, sprendimų yra susijęs su 15 metų spalio mėnesio, kuomet buvo patenkintas mano prašymas e, priimti prašymą svarstyti reparacijų klausimo svarstymą Vokietijos pusės Graikijos kovotojams. Ir e, apie tai buvo kalbama atvirai e, šiame komitete, siekiant suteikti paramą tiems tūkstančiams graikų ir jų šeimoms, kurie buvo nužudyti nacijų koncentracijos stovyklos arba okupacijos pajėgų. Ačiū toliau, panapės, yra Basterekė pusantros minties. Ačiū pirminkė. Noriu pirmiausia pabrėžti, koks yra svarbus peticijų komiteto vaidmuo e, remiant e, demokratiją, aktyvę demokratiją. Tai yra atviras langas piliečiams. E, tūkstančiai Europos piliečių gali tiesiogiai pateikti savo peticiją, savo prašymus. Tai yra unikali šios priemonės vertė. Jie gali išdėstyti savo nuogastavimus susijusius su teisingumu, vidaus rinkos veikimu, pagrindinėmis teisėmis, aplinka ir mes į tai turime atkreipti dėmesį. Manau, kad e, tokios šalis kaip mano, Ispanija, visada yra ta pirmaujančių šalių pagal e, peticijų pateikimo skaičių. Čia mes einame vienoje gretoje su Graikija ir Italija. Aš norėčiau paraginti ir kitas šalis būti aktyvesnės. Mums reikia daugiau bendradarbiavimo tarp, e, iš komisijos ir kitų institucijų pusės, taip pat dirbti su nacionaliniais parlamentais ir šio parlamento kitais komitetais. Svarbiausia iššūkiai yra tenkinti piliečių lūkesčius ir e, būti veiksminga priemonė, užtikrinant jų teisų saugojimą. 21 dalis yra ypač svarbi, kur sakoma, kad pagrindinių teisų hartijo nėra patvirtinta visų valstybių narių, o jų, jos gyvenimas taip pat nebaigtas. Taip pat norėčiau pabrėžti Hartijos 51 straipsnio gyvenimo griežtumą, kur komisija sako, kad ji negali imtis veiksmų dėl pagrindinių teisų. Tai yra bendras iššūkis, kurį turime spręsti kartu, kad e, ištaisytume šią situaciją. Pana Albė Alguzman. Dėkoju. Tai, kad Europos Sąjunga kūrėsi piliečių dėka, ir pirmiausia, mąstant apie kapitalo apsaugojimą, tai yra realybė. ES institucijos yra nelabai demokratiškos ir neatsiliepia piliečių tikruosius poreikius. Tai yra akivaizdu, kadangi tenka konstatuoti, kad įgyvendinamos politika e, kol kas labiau atkreipia dėmesį į elito poreikius. Peticijų komitetas yra ta vieta, kur galima skūsti dėl tokių dalykų. Būtent peticijų dėka mes galime e, pamatyti, kokia praraja egzistuoja tarp Europos parlamentų ir kitų institucijų bei ES piliečių. Mes esame nutolę šviesmečius nuo žmonių, kuriems sakome atstovaujame. Dešimtyse peticijų e, yra kalbama apie tai, kad e, atmetami, atmet piliečiai nesutinka su e, tuo, kad bandoma įdėkti sprendimus, kurių dėka galima būtų nekreipti dėmesio į nacionalinius teismų sprendimus ir kurie yra palankus daugia nacionalinėms įvairioms įmonėms. Vėlgi ginami kapitalo interesai. Yra tokių peticijų, kur reikalaujama užkirsti kelią migracijos politikai dabartiniai, kuri prieštarauja e, pagrindinių teisių hartijai. Tačiau dabar mes čia pasisakome už tai, kad būtų vykdomas smurtas, deportacijos, kad parlamentas tiesiog užmerktų akis ir nematytų ir negirdėtų tų poreikių, kurius dėsto piliečiai. Atsiprašau, sako pirmininkė, bet jūs kalbate per nelyg greitai. Pone Rėda, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju. Noriu jau padėkoti kolegoms dirbusiems prie šio pranešimo. Visuose šešėlinių pranešėjų sustikimuose visos frakcijos turėjo galimybę išdėstyti savo nuomonę. Daug kas diskutuoja dėl europinio projekto. Kyla bejonių dėl to, peticijų komiteto darbas yra ypatingai svarbus. Taigi, kėlėmės klausimas, kokia turėtų būti ES. Piliečių e, nuomonė yra labai svarbi, bet nuo to neturi nukentėti mūsų darbas. Turime atkreipti dėmesį, kuo didesnį skaičių e, peticijų, e, tuo pat metu turime turėti tam reikiamus resursus. Petičių skaičius auga. Bet tai reiškia, kad reikia turėti aiškesnės taisyklės, siekiant išsiaiškinti, kurios jų yra priimtinos. Mes, turime, mes esame nusprendę padidinti peticijų priimimo portalą, tačiau portalas turi būti dar tobulinamas, kad žmonės pastebėtų jo pridėtinę vertę. Dar svarbiau yra padidinti e, stebėsenos procesą po to, kai peticija išnagrinėjama. Nes būtina, kad peticija būtų tinkamai nagrinėjama, tam reikia reikiamų žinių, reikia, kad komisija teiktų savo pasiūlymus, kad būtų rimčiau nagrinėjamos peticijos. Europos komisija yra sutarčių sergėtoje ir ne ji turi kartoti tai, ką sako valstybės narės. Tiesiog kiekviena, kiekvienoje peticijoje yra kalbama apie pagrindinės teisės, apie jų pažeidimus ir tas dokumentas taip ir turi būti traktuojamas pagal jam tenkančią svarbą. ES piliečių iniciatyvos yra labai svarbios dalykos. Priešingų atvejų nuo tokio pilietinių įsitraukimo piliečiai atitols, jie nebematys prasmės prisidėti prie ES kūrimo. Jeigu jų iniciatyvos bus ignoruojamos, jeigu jos neperžengs e, kūriamų kliūčių. Europos ombudsmenas išsakė savo nuomonę šiais klausimais. Ačiū visiems už atliktą darbą, ačiū ombudsmenui atliktą darbą. Ir mūsų komitetas tuo būdu tampa labiau atskaitingas. Mes e, turime atsiliepti į piliečių lūkesčius. Tai turi e, padėti Europos parlamentui, tai turi padėti mums išlikti arčiau piliečių. Ačiū, sako pirmininkė FTD. Vardu kalbės ponė Evi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau ir aš pakalbėti apie primtinas peticijas. Jų yra 39 procentai visų gaunamų peticijų. Be abejo, tas skaičius rodo, kad e, nelabai yra suvokiama, e, ko, ko, kuo užsima iš tikrųjų Europos Sąjunga. Todėl yra tiek daug tų netinkamų peticijų. Reikia suprasti tai, kas yra teisė pateikti peticijas. Visi piliečiai turi teisę žinoti, kam peticijos yra naudojamos. Tam, kad problemos būtų sprendžiamos, kurios regionų ir teritorijų yra paminimos, mes, ES institucijos, turėtume turėti galimybę e, teikti efektyvius atsakymus į peticijose keliamus klausimus. Norėčiau pabrėžti, kad kol kas tas portalas sukurtas neveikia. Yra svarbesnių dalykų Europos e, piliečių iniciatyva. Kol kas tai yra tik dėja klaidinimas piliečių. Pone Godė, ačiū, pone pirmininkė. 2014 metais buvo sulaukta tik tų 2714 peticijų, 6 procentais mažiau negu metais prieš tai. Kolegis sako, kad reikėtų peticijų komitetui papildomų priemonių. Bet kam jų? 2014 metais 1067 peticijos buvo neprimtinos, 670 primtinos ir 870 e, sulaukė kitokio E, likimo. E, piliečiai nežino Europos kompetencijos ryčių, dėl to tiek daug pateikima nepriimtinų peticijų. Dažnai ten kalbama ir apie politinius dalykus, ne, ne tik apie juridinius ir techninius, o tie techniniai dalykai sudėtingi, tai šiek tiek entuzijazmą ES piliečių atvesina. Taigi, piliečių, Europos piliečių iniciatyva yra kitas dokumentas, tačiau šią temą vėlgi ne viskas vyksta tai, kaip reikėtų. Tai yra nesėkmė, jeigu taip galima sakyti, nes ta iniciatyva neleidžia niekaip įtakoti e, teisės aktų. E, parengiamajame jų darbe nesižvelgiama į peticijas. Europos komisija dažnai atmeta tuos siūlymus, jeigu siūloma kiti dalykai, negu e, mano pati komisija. Kai dėl transatlantinio susitarimo. Daugiau negu 3 milijonai piliečių pasisako prieš, tačiau komisija niekaip neatsižvelgia į tuos parašus. Sakoma, kad e, nuo, ne tik nuo komisijos čia viskas priklauso, bet ir nuo tarybos. Tačiau egzistuoja precedento 2013 metais dėl laisvos priekybos surimo tarp Šveicarijos ir komisija priemė nagrinėti tokią peticiją. Matome, kad e, dažnai politiniai dalykai slepiasi E, ten, kur jų atrodo neturėtų būti. Ir matom, o kaip su teisė į vandenį, kaip su uh, vivisekcijų klausimu. Tai vėlgi yra dalykai keliami e, piliečių peticijose. Ir man atrodo, apgalėstaujame daug dėl ko kolegės Odenberg dokumente, tačiau problemos iš esmės nesprendžiamos. Pone Morvai, sako pirmininkė, pusantros minutės. Peticijos bizočiag munkájáról szóló jelent. Ačiū. Šiame pranešime dėl peticijų komiteto darbo e, nėra nieko, kas būtų susijęs su mano asmenė patirtimi, todėl kreipiuosi į kom, posėdėje dalyvaujantį komisarą ir, ir prikalauju, kad jis paaiškintų, nors jis dabar neužsidės ausinių, bet nebijoju, kad jis puikiai supranta vengrų kalbą ir nebijoju, kad jis e, saka mano pasisakymą, nes būtent tam jis čia yra. Uh, Rengiuosi kreiptis į Jūs po savo e, pasisakymo ir įteiksiu Jums A4 e, dydžio lapo dokumentą, kur yra peticijų komiteto priimto sprendimo kopija dėl, e, dėl Vengrijos piliečių paimtų paskolų užsienio valiuta Tokios situacijos aukomis tapo daugiau nei milijonas žmonių, kuriuos apgavo bankai. Tie žmonės išsėmė paskolas Šveicarijos frankais ir kitų šalių užsienio valiuta. Jie atsiuntė 15 puslapių peticiją, kurią parengė teisininkai, į kurią jie gavo atsakymą. Išdėsita pusė, pusės puslapio dokumente. Ir jeigu kai jūs sakote, kad peticijos yra nagrinėjamos skaidriai ir kiekvienu atveju įsigilinant, kaip tai atitinka, kaip jūsų teiginys atitinka šį atsakymą, kurio sulaukė peticijos prašyto teikėjai ir kurios ilgis yra pusė puslapio. Ačiū pirmininkė, sako ponas Jar. E, bendrai peticijų komitetas neblogai padirbėjo. Bet norėčiau akcentuoti keletą aspektų, remdamasis pono Bekė pasisakymu. Visų pirma, reikia nedėlisint priimti sprendimą dėl priimtinų ir nepriimtinų nagrinėjimų į peticijų. Peticijos, kurios nėra tinkamos nagrinėjimui, neturėtų būti nagrinėjamos. Turėtume sutelkti dėmesį į kitas peticijas, e, kurias nagrinėti galime. Antra, turime laikytis numatytų terminų. E, tai e, turime remtis Veller reformą. Čia. Praėjus devyniems mėnesiams nuo peticijos įteikimo komitete turėtų įvykti pirmasis e, jos aptarimas arba būtų priimtas, turi būti priimtas pirmasis sprendimas. Antra, yra tokių peticijų, kurių klausimų komiteto nariai mano, e, jog reikia tobulinti galiojančius įstatymus. Tai, turi, tai reikia daryti bendradarbiaujant su kitais komitetais. Ir šis bendradarbiavimas turi būti tobulinamas. Turime tobulinti ir e, peticijų komiteto bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Noriu padėkoti peticijų komiteto darbuotojams, sekretoriatui. Nėra lengva dirbti peticijų komitete. Bet jūs tikrai puikiai padirbėjot, e, palengvindami mūsų darbą. Peticijų komitetas yra tikroji demokratija Europos Sąjungoje. Piliečiai gali tiesiogiai kryptis į Europos Sąjungą. Ir e, peticijų komitetas yra savotiškas seismografas, nes to komiteto nariai konkrečiai žino, kas vyksta Europoje vietos lygmeniu. Todėl klausimas, ar, Europos, ar kiti Europos parlamentai nariai yra pasirengę išklausyti šią žinę tiesiogiai. Ar yra pasirengę išklausyti? Pone Kirton Darling, ačiū pirmininkį. Labai gerai, kad mūsų rinkėjai turi teisę teikti peticijas parlamentui e, tais atvejais, kurie neprimtini nagrinėjimui teisme ir, kuriai, ir kai žmonės mano, kad jų interesai pažeisti. E, žmonių balsas iš visos Europos komitete tikrai išgirstamas. E, žmonės iškėlė, išreiškė susirūpinimą dėl TTIP dėrybų, Europos darbuotojų teisų pažeidimų bei. E, E, įvykusių, e, anksčiau įvykusių žmonių teisų pažeidimų, kaip pavyzdžiui, Kemelit e, streikuotojų 1984 atvejis. Išklaus, išklausę savo rinkėjus ir E, išdiskutavę jiems rūpimus klausimus mes suvaidiname tikrąjį vaidmenį demokratijos klaidoje. Būtent todėl turėtume e, stiprinti komiteto vaidmenį parlamente ir mes kaip parlamento nariai turėtume pademonstruoti, įrodyti, kad mes esame čia, nes atstovaujame žmonės ir dirbame jų labui. Pone pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai, pranešėjai ir kitiems kolegoms už bendradarbiavimo darbą, bendradarbiavimo dvasę šią savaitę. Peticijų komitetas, kuriam vadovauju, yra tiltas tarp es piliečių ir e, es institucijų. E, tai turėtų būti, komiteto duris turėtų atverti duris žmonių idėjoms ir prašymams, e, kurie skirti jų išrinktiems atstovams. Svarbu, kad pranešime kad akcentuojamas komiteto 2014 metų darbas. Tai buvo ypatingi metai, tai buvo rinkimų Europos parlamentą metai. Ir tai atsiliepia komiteto darbui. Džiugu akcentuoti tai, kad mes draugės su komiteto sekretoriatu ir peticijų komiteto darbuotojais uh, sugebėjome užtikrinti našesnį komiteto darbą nuo 2014-ųjų. Vidinis darbo metodų modernizavimas, pradėtas 2014 antroje pusėje, šiandien jau duoda vaisių. E, džiaugiuosi tuo, kad mums pavyko įtikinti komisiją patikri, paskirti pirmąjį komisijos vicepirmininką e, pašnekovų su mūsų komitetu. Ir tikiuosi, kad ateityje dar labiau e, užtikrinsime Europos piliečių interesus savo darbę. Pone Auken. Pone Auken, ačiū už puikų pranešimą. Mes e, daug ką išgirdom, nekartosiu, laiko nedaug. Tik norėčiau pabrėžti, kad šiandien geresnis bendradarbiavimas vyksta su Europos parlamento komitetais. Tas bendradarbiavimas dar galėtų gerėti. Noriu padėkoti e, ombudsmenui už bendradarbiavimą. Dar du dalykai, kurie galėtų pagerinti situaciją. Mes turim pernelyg mažai išteklių tam, kad galėtume tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus. Reikėtų, kad tų išteklių būtų daugiau, kad galėtume tas situacijas išspręsti. Ir taip pat mes dar neturime atliktų studijų vietose. Manau, kad reikėtų šią situaciją pagerinti. Neturime piliečiam žinomo peticijų komiteto. Piliečiai turi būti informuojami apie tai, kas vyksta. Manau, kad čia atliektamas darbas yra prilygintinas striptizui tamsoje reikėtų, kad piliečiai daugiau dalyvautų ES institucijų darbe, kad tai nebūtų tik kažkas fiktyvaus. Ačiū, kolega Aker. Tai mano lūnų matyti, kad e, opozicionuojama transatlantinės partnerystės sustarimų šiame pranešime. Tūkstančiai mano piliečių išreiškė nuogastavimus, kad e, ta transatlantinė partnerystė atvers duris e, privačiai konkurencijai sveikatos priežiūros rytyje o tarpvalstybinių ginčių sprendimas, sprendimas vers keisti valstybių politiką. Tai baisu ir aš tikiuosi, kad komitetas ir žmonės salėje susiprotės ir šių dalykų bus atsakyta. Tačiau taip pat e, e, yra piliečių, kurie nenori tos transatlantinės partnerystės. Na, mūsų laukia referendumas. Ir mes žinome, kad jeigu norime atsisakyti transatlantinės partnerystės, reikia atsisakyti ir e, tos narystės Europos Sąjungoje per referendumą. Panas Valensa. Ačiū pirmininkėm. Noriu pabrėžti metinės ataskaitos apie komiteto veiklą svarbą. Tai ne tik pateikia visą vaizdą, kas buvo nuveikta 14 metais, bet taip pat ir yra numatyti galimi pokyčiai ateityje, svarstant peticijas komitete. Žinoma, tinkamas Europos piliečių traktavimas, kai jie pasinaudoja teisę į peticiją, yra labai svarbus. Tai daro įtaką e, pasitikėjimui e, peticijų komitetų ir sutikia tam tikrą autoritetą institucijoms. Aš pritariu idėjai, kad peticijos yra svarbiausia priemonė piliečiams, kad jie galėtų efektyviai dalyvauti demokratinėme procese Europos lygmenių. Ir šią prasme aš manau, kad EPP pakeitimai plenariniai sesijai yra labai svarbus šiam pranešimui, nes jie aiškiai rodo pareigą laikytis administracinės procedūros. Tai yra labai svarbu, nes mes dažnai nesprantame, kad administracinė procedūra yra labai svarbi mūsų darbe. Šios taisyklės yra e, esminiai principai peticijos gyvenimo cikle. Dėl to visas mechanizmas tampa labiau sutelktas siekiant rezultato turime užtikrinti, kad ką bedarytume, nesuteiktume netikrų vilčių peticijų autoriams. Turime peticijas nagrinėti skaidriau, reikia užtikrinti, kad e, piliečių kelmi klausimai būtų tinkamai svarstami e, ir reikia mažinti politizavimo galimybę. Reikia dar nuveikti daug dalykų mūsų komitete, tačiau esu įsitikinęs, kad šį mūšį mes laimėsime ir rasime tinkamai e, įvertinti peticijų priimtinumą, tinkamumą ir turime aiškiai pasakyti peticijų autoriams, kodėl kartais peticijos yra nepriimtinos ir kodėl jos turi būti jų svarstymas baigiamas. Ačiū toliau, pane Džiufrida. Vieną minutę. Peticijų komitetas E, turi labai svarbu vaidmenį priartinant piliečius prie ES institucijų. Tai yra parlamento tarsi e, priimamasis, o peticijų komitetas yra tikra demokratiška institucija. Mes puikiai suprantame, kaip ES dažnai atrodo pernelyg nutolusi nuo piliečių e, ir atrodo, kad piliečiai mano, kad jie gali pasakyti tik tai per rinkimus. Peticijos svarbios ne tik piliečiams, bet ir mums, e, analizuojant peticijų temas, mes suprantame geriau, kaip turi keistis ES. Todėl e, peticijos turi būti mūsų prioritetas, tačiau taip pat nepriimtina, kad jos nagrinėjimas dažnai taip lietai, kartais net prabėga metai po jų pateikimo iki jų nagrinėjimo. Ši problema nepriklauso nuo komiteto narių e, ir pareigūnų, kurie dirba su peticijomis. Pone Pitera, vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė. Peticijų komitetas saugo piliečių teisę, kurią garantuoja ES sutartis, teikti parlamentui peticijas dėl klausimų susijusių su ES veikimu. Todėl e, peticijų komitetas e, turėtų įmasi e, veiksmų gerindamas ES veikimą. Peticijų komitetas nuolat stengiasi gerinti savo darbo metodiką. Mūsų frakcija yra pateikusi pakeitimą, kalbantį apie tai, kad valstybės narės turėtų būti motivuojamos įgyvendinti peticijų įsteigti peticijų komitetų savo parlamentuose. Šis klausimas buvo aptartas praėjusiais metais su peticijų komiteto nariais. Ne visi parlamentai turi panašias struktūras, na, todėl toks sprendimas turėtų teigiamą poveikį bendradarbiavimui tarp peticijų komiteto ir nacionalinių parlamentų. Savo ruoštų tai leistų e, tam tikrus mm aspektus e, nesusijusius ES e, aspektais nacionaliniams parlamentams. Na ir kitas dalykas, pavyzdžiui, priežiūra, vaikų priežiūra. Vaikų priežiūra ir ne tik e, būtinai yra tėvų pareiga, gali būti ir kitų prižiūrėtojų darbas. Na, kadangi aš dirbu su peticijomis susijusiamis su vaikais, Aš e, manau, kad neverta laikyti e, neužbaigtų peticijų e, tokiais atvejais, kai ES neturi kompetencijos tose srityse. Ačiū, toliau panas Čaki, dvi minutės. Igen, elnök asszony, nagyon fontos a petíciósok garant. Ačiū, ponia pirmininkė. Turime išsaugoti teisę teikti peticijas, nes tai yra piliečiams komunikacijos kanalas. Peticijos teikiamas ES, ES parlamentui ir jos yra naudingos visiems dirbantiems šiuo lygmeniu. Tačiau palyginti su visais ES gyventojais, tų peticijų nėra tiek daug. Kaip e, vengriškai kalbančios mažumos atstovas iš Slovakijos galiu pasidaryti savo patirtimi iš peticijų iš e, to krašto nėra tiek daug, o problemos, kurias kelia piliečiai mano šalyje, galėtų būti peticijų tema. Aplinka, laisvas judėjimas ir kiti klausimai tai yra sritis, kur kartais e, pažeidžiamas pagrindinės ES teisės ir šias rytis peticijų komitetas turėtų kreipti didesnį dėmesį. Manau, kad turime labiau pabrėžti ir informacijos sklaidos e, svarbą, nes e, piliečiai dažnai nieko nežino apie savo teisę teikti peticijas. Praėjusiu metu statistika rodo, kad yra labai nedaug peticijų teikiama iš Vengrijos ar Slovakijos. Kaip peticijų komiteto vicepirmininkas, aš stengiuosi šią priemonę priartinti prie mano šalies žmonių, teisai į peticiją, teikti peticiją yra priemonė daryti įtaką ir kontroliuoti sprendimų prieimimą. Tačiau šiame pranešime iš tikrųjų nekalbama apie garantijas, kurios galėtų pagerinti peticijų komiteto darbą. Administracinė reforma, kurią vykdė šio parlamento generalinis sekretorius, nėra taip pat tinkamai atspindama, atspindima pranešime. Ši reforma galėtų pagerinti piliečių pasitikėjimą ir pagerinti mūsų institucijos darbą. Toliau spontaniškai pasisakymai ir ponia Maginės pirma. Thank you, um... Ačiū. Pone pirmininkė, noriu pagirti peticijų komiteto darbą, esu buvusi jo narė, dabar e, ypač domiuosi tarptautiniu e, vaikų grobimu ir džiaugiuosi, kad e, šioje srityje dirbame bendradarbiavimo dvasia, labai svarbu tai daryti. Ankstesni kalbėtojai minėjo peticijas dėl vaikų arba sunkumų, kai jis įsiterpia tarp valstybiniai santykiai. Manau, kad tokių prašymų sulauksime vis daugiau. Ne visada galime pasiūlyti sprendimą, tačiau turime pasiūlyti gairias tiems, kurie kenčia. Tai emocingiausios ir sudėtingiausios peticijos ir prašymai, kurias nagrinėjame. Ir kadangi ir toliau bandadarbiausime šioje srityje, noriu, kad mano tar, biuras galėtų papildyti peticijų komiteto darbą ir kad drauge peržiūrėtume Briuselio antrąjį reglamentą. Ačiū. Gracias, presidenta. Ponia Valina. Ačiū, ponia pirmininkė. Pagal Eurobarometrą 2015 metų duomenys 40 procentų siekia ES piliečių pasitikėjimas. Pabėgėlių krizė, griežto taupimo politika, trejeto politika, kaimo vietovių būklė, e, skalūnų dujos, visa tai yra tie klausimai, kurie neramina žmonės. Ir e, mes peticijų komitete puikiai žinom tas problemas ir norėtume, kad Europos komisija dirbtų stropiau, kad tinkamus atsakymus pateiktų į keliamus klausimus ir kad nustotų tiesiog mm, tingėti. Komisija turi ne tik mūsų išklausyti, bet ir pateikti sprendimus realioms keliamoms piliečių problemoms. Suteiksime žodį ponui komisarui, nes štai visi parlamentariai susirinko. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponius ir ponai, norėčiau išreikšti savo padėką poniai Geringer Odenberg už puikiai parengtą pranešimą. Noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti tiems Europos parlamento nariams, kurie pasisakė šioje diskusijoje, pateikė savo komentarus. Aš juos visus pasižymėjau. Teisė pateikti peticiją yra ES piliečių pagrindinė teisė, jį užfiksuota Europos sutartyse. Turime parodyti ES piliečiams, kad rimtai žiūrime į jų susirūpinimą, į jų keliamas problemas, tai gali padėti sustiprinti jų pasitikėjimą ES institucijomis. Komisija dar kartą gali pakartoti savo įsipareigojimą glaužiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su peticijų konkrečiai komitetu, tam, kad būtų galima tinkamiau nagrinėti piliečių peticijas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems pasisakusiems Europos parlamento nariams. Pirmininkė, ačiū. O dabar žodis poniai Geringer de Odenberg. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos būdama pranešėja, tikrai labai džiaugiuosi, kad galėjau parengti tą tekstą kartu su žmonėmis, kurie yra labai kūrybingi ir kurie labai įsitraukia į šį darbą. Dabar mes žinome, ką yra nuveikęs peticijų komitetas ir kaip mes ketiname orientuoti mūsų būsimą darbą. Pranešimų tikslas yra pagerinti darbo peticijų srity. Kai kas kritiškai vertina pranešimo tam tikrus elementus. Pirmininkė stabdo kalbėtojo, prašydama kalbėti lėčiau. Jeigu kai kas kritiškai vertina tam tikrus pranešimo elementus, tai yra puikia naujiena, nes visa tai rodo, kad dar lieka darbo, kuris turi būti atliktas. Dar daug ko reikia nuveikti ir iš tikrųjų kiekvienas tas žingsnis padės pasiekti geresnių rezultatų, tai padės veikti dar efektyviau piliečių labui. Ačiū ponui komisarui Avramopulos už jo paaiškinimus ir Norėčiau pasakyti, kad darbas prie šio pranešimo pareikalavo daugelį žmonių įsitraukimo. Ačiū visiems šešėlinėms pranešėjams, kurių siūlymai ir pastabos buvo ypatingai naudingi. Marina Albiol, Heinz Becker, ponia Becera ir Eleonora Levy, Julija Reda taip pat ir buvo iš tų, kurie dirbo labai aktyviai. Ačiū visiems patarėjams ir juristams mūsų komiteto. Ačiū komiteto sekretoriatui dirbusiems prie šio pranešimo su Redat Kapison, Vivien Börn, Nikolai Ida ir kolegė Koškina. Um, Kolega Pérez ir Karolina Kotsperska, mano padėjėja, taip pat nusipelno padėko žodžių. Nepaisant nuomonių skirtumų, mes visi kartu dirbome prie šio pranešimo, kuris nukreipia mūsų darbus tam tikrą kryptim. Ačiū, sako pirmininkė, diskusiją baigėme, balsuosime už dviejų.